apie dvišalius santykius, tiek kalbant apie žmogaus teisų Libijoje gynimą. Tiek norėjau pasakyti, ačiū visiems. Dėkuoju, pane parlamento narė, už e, pasisakymą. Diskusiją šito klausimu baigėme. Balsuojama bus rytoj 12 valandą. Dabar pagal darbo tvarkę turime nagrinėti paskutinį šios dienos e, plenarinio posėdžio klausimą. Tai yra klausimai, kuriuos atsakoma žodžiu, klausimai, kurie pateikiami komisijai ir tarybai. Tai yra prieglapščio prašymo nagrinėjimo išlaidos valstybėse narėse. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį autoriai, poniai Nadė Hirš, dvi minutės. Danke, Herr Vorsitzender. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes Europos parlamente susitarėme, kad iki 12 metų norime sukurti bendrąją Europos priekiopščio sistemą, tačiau Taip pat reikia e, sukurti bendras ir vienodas sąlygas valstybėse narėse. Skirtumai egzistuoja ir grindžiami tuo, kad ruošiantis bendros sistemos sukėlimui neturime vienodos informacijos, neretai prieštaringa ir skirtinga. Vertinant e, procesų kainą ir nagrinėjimo kaštus, taip pat nėra e, patikimų žinių. Reiktų e, komisijos paprašyti perduoti turimus, turimą informaciją parlamentui, taip pat neaišku e, ir vertėjų sąnaudų kompensacijos klausimus, kiti klausimai lieka atviri. Akivaizdu, kad norima, jog procesai būtų labai kokybiški, bet kartu ir greiti, nes tai duotų naudos abiems pusėms, nes leistų greitai priimti sprendimus ir žmonės žinotų, kas jų laukia. Mūsų tikslas, ypač e, kai, kadangi esame liberalai, palaikyti komisijos ketinimus, tačiau mums reikia e, argumentų diskusijose su valstybėmis narėmis kad galėtumėme parodyti, kokį e, poveikį turės e, atnaujinta migracijos politika, e, ypač procedūrinių klausimų. Mes remsime komisiją, kad iki 12 metų prieglupščio paketas taptų realybė ir būtų sukurta vieninga prieglupščio sistema Europoje. Ačiū. Dėkui. Dabar žodis poniai Monikai Hulmaja į vieną iš klausimų autorių. Nepaprastai svarbu, kad ES skirtų daug dėmesio prieglopščio ir migracijos klausimams. Komisija pateikė atitinkamus pasiūlymus. Šiuo metu neturime tikslios analizės dėl esamų teisės aktų įgyvendinimo ir dėl naujų, siūlomų naujovių jokie tyrimai netlikti. Noriu pabrėžti, kad EPP besališkai palaiko mm, prieklaušio prašytojų apsaugą, tačiau realybė mus verčia pažymėti, kad e, bandoma pasinaudoti prieglaušio teisę ir netgi ją piknaudžiauti. Prieglopstis nėra galimybę laisvai atvykti į vieną iš 27 valstybių narių. Reikia užtikrinti, kad prekeiviai žmonėmis negalėtų pasinaudoti spragomis prieglupščio sistemoje ir iš to uždirbtų milijardus. Prieglupščiai prašymai turi būti išnagrinėjami atsakingai ir kokybiškai, persiekiami žmonės turi rasti prieglupsti ES todėl komisijos pateikti pasiūlymai yra neblogi. Vertėjai, sveikatos apsauga, e, būsto suteikimas, tačiau yra ir problemų. Valstybių narių institucijos negauna pakankamai galimybių kovoti su piknaudžiavimu. Paspartinta procedūra ir sienų kirtimo procedūros bei mokesčių už tai turi būti apriboti. Be to nėra jokių galimybių uh, dėti sankcijas. Jeigu prieglobšio prašytojas e, mm, pasislepia, tai jį atradus reikia e, vėl taikyti jam pilną prieglobšio nagrinimo procedūrą. Ir tik tai po antro, tik antrą kartą pateikus prašymą bus galima jį svarstyti pagal pagreitintą procedūrą vis, dėl viso to sąnaudos išauga, taip pat reiks mokėti ir advokatams. Akivaizdu, kad komisijos pasiūlymas padidins valstybių narių sąnaudas. Raginu komisiją priderinti savo poziciją prie realybės, prie sąnaudų, atsižvelgti į esamą finansinę situaciją. Standartai turi būti aukšti, bet įgyvendinami ir su sunkumais kovojančios valstybės narės neturi sulaukti neįgyvendinamų užduočių. Ilvigijom, kaip višalinėt kyrę. Dėkuoju, dabar žodis poniai Silvigijom. Jis taip pat yra bendrautorė. Tris minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, jog mūsų diskusijos esmė yra Europos e, bendros prieklopščio sistemos sukūrimas iki 2012 metų ir tuo būdu sengiam, e, e, bandoma e, įtvirtinti geriausią praktiką sukaus nacionaliniu lygmeniu bei įtvirtinti bendras taisyklės. Tačiau vien tik tai praktinio pobūdžio priemonės neleis išspręsti dabartinių problemų, kurios kyla dėl skirtingų sistemų. Ir tarybos lygmenių taip pat yra blokuojama kai kas. Ir apskritai čia bus sudėtingas gyvenimo požiūrių projektas. Komisija greitai pasiūlys dviejų direktyvų peržiūrėjimo e, projektus. Mes e, manome, jog užtikrinus geresnės e, procesinės garantijas valstybėse narėse padidės išlaidos, o dabartinėme kontekste, krizės kontekste, tai bus vargu ir priimtina. Tos procedūros yra kol kas uh, E, blogai parengtos, to tarpu kainuoja brangiai valstybėms narėms. Tuo tarpu valstybės narės turėtų galėti sutaupyti pinigų, harmonizuodamas tuos e, dalykus ir išvengdamas e, piknaudžiavimo. Taip pat gerindamas sprendimų motivavimą bei greitindamas sprendimų prieimimą kuomet bus anuliavimas vykdamas antrosios instancijos lygmenių, bei greičiau vyks tie procesai, išlaidų bus mažiau. Dublino ir Eurodako aspektai, kodėl jokia valstybė narė nenori paprašyti šitos sistemos taikymo naudos ir sąnaudų e, analizės. Todėl, kad e, kalbant apie e, antrinių e, srautų prevencijos bei daugkartinių prašymų e, klausimai taip pat turi būti e, svarstomi. Kaip pranešėja dėl procedūrų direktyvos, aš manau, kad dabartinis harmonizavimo lygmuo yra nepakankamas ir procesas dėl to nukenčia ir e, valstybės narės už tai mokės bei persikojimo E, aukos. Mes e, neturėtume palaikyti tokio pasiūlymo, kuris remiasi žemiausių bendrų e, vardiklių. Mums reikia veiksmingo, teisingo pasiūlymo ir mano grupė sieks būtent tokio. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar žodis ponui Kornelis De Jong. Atsiprašau, sako pirmininkas, aš praleidau ponę Elen Flot ir būtent jai turi būti suteiktas žodis dabar dviejoms minutėms. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, šitos diskusijos tikslas yra priversti tarybą atskleisti savo kortas, nes e, prieglopščio paketas, kuris yra būtinas ir ambicingas iš tikrųjų, tuo tarpu jis taryboje yra interpretuojamas labai fragmentiškai, e, kuomet yra kalbama apie kliūtis ir problemas. Mes e, nelabai suprantam, kas vyksta, atrodo, kad valstybės narės e, mini sąnaudų aspektus, tačiau nėra iki galo aišku, ar tai kalba Ar kalbam apie finansinės sąnaudas, ar apie žmogiškasias sąnaudas, ar, ar kitas. Aišku, visos šios sąnaudos yra susijusios tarpusavyje. Yra aišku tai, kad yra tam tikra praktika nusistovėjusi ir žinome, kad Europoje nėra pakankama apsauga užtikrinama. 2007 metais Europą tik tai 14 procentų planetos pabėgėlių priėmė, tad nepriima absoliučiai visų ir yra taip pat neprimtinos E, praktikos, pavyzdžiui, yra fa falometrijos priemonės taikomos Europoje, Čekijoje, pavyzdžiui. Ir daug išsiuntimo atvejų būna procedūrų kartais iki galo nesilaikoma. Galim kalbėti apie imigrantų išsiuntimą, o tai kainuoja labai brangiai, iki 20 tūkstančių eurų. Galim kalbėti apie tai ir galim taip pat diskutuoti apie tai, kaip galima pagerinti padėtį. Maždaug 50 e, procentų e, sprendimų primtų pirmosios instancijos e, teismuose yra panaikinami, tad turime kalbėti apie sprendimų pirmosios instancijos lygmenių pagerinimą, nes visa tai implikuoja ir politinės, ir žmogiškasios, ir finansinės sąnaudas. Dublino aspektas čia taip pat yra labai svarbus ir tarybai turėtų kilti tokių klausimų, būtent dėl tų sąnaudų, be kita ko, ir asmenių sąnaudų, kurios labai didelės. Ir labai brangiai kainuoja taip pat prieglopčio prašytojų sulaikimas, nes to sulaikimo kaina tikrai yra labai didelė ir turime kalbėti apie tai taryboje ir kuo greičiau. Dėkuoju. Dabar Žodis ponui De Jong. Taip pat autoriui. Žodis dviejoms minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes kenčiame nuo uh, savo pačių darbų. Aišku, uh, e, prieglaušio suteikimo kriterijai yra sudėtingi ir brangus ir turėjome dvi galimybės. Ar reikėjo patvirtinti direktyvą be pakeitimo, arba dėrybos turėjo žlugti. Uh, Europos parlamentas pasakytų, nereikia mums tokios bendros, pre, pre, bendros priegaušio sistemos ir netinkamos Dublino sistemos. Tačiau realybė kitokia viskas yra susiskaldę, daug e, re, direktyvų, reglamento. Mes nesutarėme dėl prieglopščio ir pabėgėlių sistemų. Suvokime, ką tai reiškia. Valstybės narės turi nagrinėti prieglobščio prašymą, nežinodamas, ar prieglobščio prašytojas e, tinkamai patikė prašymą ar, ir ar gaus tinkamą prieglobstį. Tai visiškai prieštarauja esamai situacijai. Klausiu tarybos, kaip užtikrinsite, kad e, prieglobščio prašymo procedūros būtų toliau kokybiškai. Jūs gavote iš parlamento nemažai pasiūlymų, kaip padobulinti situaciją. Ar jūs atsižvelgsite į Europos piliečių atstovų pageidavimą, ar prieštarausite tam ir leisite valstybėms narėms turėti nevienodą politiką? Beje, prieglaušio procedūros kaina neįvardinta. Man nėra tas svarbu, tačiau rūpi, kad prie, su prieglošio prašančiaisiais būtų elgiamasi kaip su žmonėmis. Uh, ir jeigu tas nebus sureguliuota, bus e, būtina pradėti ties pranešimu savo iniciatyvą dirbti. Ačiū. Newman. Dėkoju. Išklausome, išklausėme klausimų autorių, o dabar sveikinu Anigdi Reik, kuri dar neseniai dirbo su mumis, buvo Europos parlamento narė. O dabar jums žodis, gerbiama kolegė, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už jūs malonų žodžius. Ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami parlamentarai, dėkoju jums už suteiktą galimybę <clears throat> dalyvauti šių svarbių klausimų diskusijose. Kalbame apie migracijos ir tai labai svarbi. Buvo pateikti penki klausimai tarybai kadangi tai yra susiję su komisijos siūlymu šią temą, aš norėčiau pasiūlyti tuos penkis klausimus, aptarti visus vienu kartu. Savo klausime jūs minite 2010 rugsėjo mėnesio ataskaitą. Ten be kita ko buvo kalbama apie direktyvos e, pabėgėlių klausimais taikymą. Matome, kad ir dabar tebėra daug skirtumų tarp valstybių narių, susijusių su procedūromis ir garantijomis teikiamomis pabėgėliams. Taryba ir parlamentas sutarė, kad mums reikia siekti visiems bendrų tikslų. 2008 spalį mes priėmėme imigracijos ir pabėgėlių klausimų paktą, kur buvo pasakyta, kad ES valstybės narės turi imtis įsipareigojimų, kad migracijos ir imigracijos keliami iššūkiai būtų tvarkomi nuosekliai ir visiems priimtinai. Buvo prisimti tam tikri įsipareigojimai, konkretūs įsipareigojimai, buvo nuspręsta imtis priemonių tam, kad būtų sukurta pabėgėlių ir migrantų reikalų sprendimo ištisa sistema. Buvo pradėta teikti siūlymai šią temą Stokholmo programoje irgi buvo aiškiai pasakyta, kad pabėgėlių reikalų klausimai turi būti labiau harmonizuoti, kad, būt, kad turi būti kuriama vieninga sistema, tai turėtų būti vienas iš ES tikslų. Šis procesas buvo pradėtas tarybos dėka, 2008-2009 metais komisija pateikė visą eilę siūlymų e, pabėgėlių klausimams spręsti. Buvo pakeitas Dublino e, reglamentas, Eurodak klaus, e, dokumentas ir taip pat buvo kalbama apie priimtinumo sąlygas. Taip pat buvo sukurtas pagalbos pabėgėliams e, biuras ir buvo numatytos procedūros, kurios taikomos sprendžiant pabėgėlių reikalus, taip pat primta direktyva dėl e, pripažinimo Kai tik buvo sulaukta šių dokumentų, taryboje užvirė darbas. Taryba studijavo labai detaliai šios komisijos pateiktus siūlymus. Parlamentas ir taryba. Dirba bendrą darbą, buvo, kol kas buvo primtas tik tai biuro įkūrimas pabėgėlio reikalams Tikiuosi, kad jis netrukus savo darbą galės pradėti. Taryba ir parlamentas taip pat sutarė dėl to, kad pabėgėliams būtų numatytos ilga, tas galimybės ilgalaikė buvimui šalyje. Jūs, kaip, jūs taip pat teisingai paminėjote, kad, kitas rytis, kad šita sritis yra labai sudėtinga, sunku žengti pirmin egzistuoja visai lė politinių ir techninių sunkumų. E, jie yra žinomi ir detaliai apie juos čia kalbėti nėra reikalo. Mes žinome, e, kad ir parlamentui, ir tarybai reikia laiko. Jūs teisingai pabrėžėte savo klausimuose tai, kad direktyva dėl procedūros susijusios su pabėgėlių reikalais yra mm, tas dokumentas, kur sunkumų tebe lieka daug. Tai rodo šio klausimo sudėtingumą. Akivaizdu taip pat, kad ir taryboje tebe reiškimas rimtas susirūpinimas dėl daugelio klausimų, kurie yra išdėstyti pasiūlyme. Ypatingai E, aštrai yra keliamas klausimas dėl to, kaip tos numatytos priemonės gali paveikti e, valstybių išlaidas, kokie bus kaštai tų priemonių įgyvendinimo ir kiek bus pasiekta efektyvumo. Valstybės narės remia tikslus, tačiau sunkumų tebelieka. Svarbu sustarti dėl bendrų vertybių bendrų kriterijų valstybės narės sutarė dėl to, kad reikia gerbti teisę žmonių, kurie prašo prieglopščio, tačiau valstybės narės norėtų, kad sistema būtų ilgalaikėje perspektyvoje gyvybinga ir kad krizės laikotarpiu ji galėtų išgyventi. Būtina numatyti reikiamą pusiausvyrą tarp teikiamų garantijų priemonių, kurias galima įgyvendinti. Reikėtų, kad tos numatytos priemonės nebūtų tos, dėl kurių atsirastų daugybė papildomų administracijos išlaidų. Jeigu pusiausvyros nepavyktų pasiekti, tai tuomet e, žmonės e, gali turi, jausti norą piknaudžiauti sistemą. Netgi tie žmonės, kuriems apsaugos jokios nereikia, gali būti linkę tą sistemą nelegaliai naudotis. Tuo tarpu žinome, kad yra tokių žmonių, kuriems ta apsauga yra iš tikrųjų reikalinga ir būtų gaila, jeigu dėl nesažininkų ta sistema turėtų žlugti. Komisijos pakeistas siūlymas buvo plačiai paremtas taryboje. Šis naujas siūlymas, aš manau, suteiks naują impulsą diskusijoms taryboje. Ir manau, kad parlamentas taip pat e, galės pritarti toms tai, tai pozicijai, kurią išreikš taryba. Jūs teisingai minėjote savo klausimuose, visa tai bus papildomas elementas pabėgėlių klausimų pakete. Norėčiau dar pridurti, kad valstybės narės atsakydamos į komisijos siūlymus pareiškia, kad jos yra pasirengusios dirbti su komisija rengiant naujus siūlymus. Ir norėčiau pabrėžti dar vieną aspektą. Kai dėl atskirų prašymų nagrinėjimų išlaidų vertinimo. Norėčiau pasakyti štai ką. Diskusijos būtų lengvesnės, jeigu sutarimas šio klausimu e, e, egzistuotų, tačiau tokios informacijos neturime dar. Prieglopščio prašymų nagrinėjimas yra valstybių narių kompetencijos rytis. Tų prašymų nagrinėjimas ir su tuo susiję kaštai nėra tas reikalas, kur kompetentinga yra taryba. Taip yra numatyta ES sutartyse. Tad aš, atstovaudama tarybai, negaliu prisimti jokių įsipareigojimų nei savo vardu, nei tarybos vardu e, dėl to, kad jums bus pateikta informacija šiuo klausimu. Taryba, aišku, yra pasirengusi dirbti, kad būtų pakeista direktyva. Noriu padėkoti Jums už iki šiol atliktą darbą ir norėčiau pasakyti, kad komisija Jūsų pastabą suprantama atsižvelgs ir atspindės jos naujose siūlymuose. Parlamento patirtis, jo žinios mums yra svarbios. Manau, kad tik e, bendradarbiaudami galime žengti į priekį visose srityse. Norėčiau pasakyti, kad pirmaujančios Vengrijos tikslas yra parengti pabėgėlių reikalų sistemą taip, kad ji galėtų pradėti veikti 2012 metais. Jūs patys nekartą minėjote visai lėteisės aktų, mes norime rasti sutarimą dėl direktyvos, dėl profesinės kvalifikacijos bei Dublino reglamento. Visą tai iki mūsų pirmininkavimo pabaigos. Stengsimės padaryti viską, kad e, klausimai susiję su įvairiomis procedūromis būtų kuo greičiau harmonizuoti tarp parlamento ir tarybos. Dėkui. Ačiū, ponė valstybės sekretorė. Dabar išklausysime komisijos atstovo, komisaro Filės atsakymo. Jis pakomentuos e, iškeltus klausimus. Ačiū ponė pirmininkė, garbus nariai. E, priekopščio prašymą nagrimio motvarkos direktyva yra pagrindas būsimai bendrai sistemai. Mes norime subalansuotos, sąžiningos, efektyvios bei e, taupios sistemos ir e, mes į tai atsižvelgiame kiekviename savo pasiūlyme. Nuolat žiūrime, kaip yra su išlaidomis, atliekame išsamius tyrimus, kokį poveikį turės uh, priimtas dokumentas pagal poveikio vertinimo e, nuostatas. Poveikio vertinimas buvo grindžiamas daugiausia statistinė informacija bei valstybių narių pateikta, e, pateiktais duomenimis. Be to visą tai turėjo papildyti išsamus klausimynai, kurios komisija mm, išsiuntinėjo. Vos keletas valstybių galėjo tiksliai nustatyti prieglopšio prašymo e, procedūros išlaidas, Kitos valstybės įvardino daugiausia vertimo ir teisinės pagalbos išlaidas. Komisija įvertino finansinį poveikį remdamasi turimą informaciją. Komisija padarė išvadą, kad siekia sumažinti išlaidas ir e, tam tikslu reikia kuo daugiau pinigų investuoti į pirminės prieklapšio procedūros e, e, pirminius etapus, tai padės paspartinti procedūras. Svarstymai pirmoje instancijoje mm, būtų sėkmingi, jeigu į ją būtų daugiau investuojama. Tai e, bendrai padėtų sumažinti prašinimų nagrinimo laiką ir sąnaudas. Šią strategiją patvirtino Junktinė karalystėje Solihim. Vadinamasis tyrimas 10 metų rugsėjų vyko konferencija prieglupščio klausimais. Pabrėžta, kad nagrinėjimas e, pirminėme etape bei prieiga prie e, kompetitingos teisinės pagalbos e, procedūros pradžioje bei galimybė teisiniam atstovui bendradarbiauti su sprendimų prieimėjais nepaprastai e, pagerina pirmosios instancijos sprendimų prieimimo kokybę. Tai leidžia priimti greitesnius sprendimus bei daugiau teigiamų sprendimų pirmoje instacijoje ir žmonės yra greičiau gražinami atmetus prašymą į jų gimtinę. Taigi tai padėtų stipriai sumažinti laiką ir sąnaudas, o, o sutaupyta bus daug daugiau negu išleista papildomai teisiniai pagalbai. Dar norėčiau priminti nesenai atliktą tyrimą. Parlamentas jį atliko naštos pasidalymas prieglupščio procedūroje. Ten įvardinam mus prieglaušio procedūros, e, procedūrų sąnaudos ir kaštai. Aišku, komisija didelį dėmesį skiria išlaidoms savo poveikio vertinime. E, duomenis patvirtina empiriniai argumentai ir Europos parlamento atliktas tyrimas. Komisija dėl to neketina renkti naujo e, tyrimo dėl išlaidų, tačiau per kitus dėrybinius etapus, dėrybinių, kuomet bus derimasi dėl prieglopščio direktyvos, komisija skirs ypatingą dėmesį būtent išlaidoms. Ačiū. Köszönjük, képviselő úr. Dėkoju. Pana komisijos nariui. Dabar žodis uh, kalbėtojams įvairių frakcijų vardu. Visų pirma, ponas Buzutil, EPP frakcijos e, vardu. Jums žodis dviems minutėms. Nėra jokios abejonės dėl to, kad paketas yra sudėtingas. Turime daryti viską, kad situacija gerėtų, kad nebūtų blokuota. Aš galvoju apie daugelį priežasčių, kodėl tas blokavimas atsirado. Pirmiausia, buvo sutelkta prie naujų pasiūlymų. Visi žinome, kad jau yra egzistuojančių teisės aktų, kuriuos buvo sunku valstybėms narėms įgyvendinti, kurie dar yra neįgyvendinti. Ir tai kelia tarp valstybių narių tam tikrą slaugutį. Valstybės narės buvo nepasirengusios naujiems teisės aktams, kadangi senųjų nebuvo dar pavykę įgyvendinti. Antra, nauji pasiūlymai naujos taisyklės, nauji įsipareigojimai, nauja našta. E, manau, kad tai yra nerealu šiais sunkiais laikais, esant šiam kontekstui, tokiam, koks jis yra. Tai buvo nurodyta ir, aišku, valstybės narės norėtų, kad būtų išvengta piknaudžiavimo prieglopščio sistema atveju. Finansinis vertinimas, kaštų vertinimas turi būti numatytas. Aš nemanau, ponė komisarė, kad studija, kurią atliko Europos parlamentas šiuo klausimu, e, kalba tik apie e, kaštus. Aš manyčiau, kad tai yra komisijos darbas išsiaiškinti, su kokiais kaštais gali būti susidurta. Ir galiausiai nėra pateikta jokių pasiūlymų dėl teisiškai saistančio mechanizmo, dėl naštos pasidalymo. Visa tai kuria visą eilę sunkumų valstybėms narėms ir parlamentui taip pat. Ir galiausiai taryba ir toliau teikia tokius siūlymus, kaip, pavyzdžiui, Dublino reglamento peržiūra. Aš girdėjau štai tarybos atstovę sakant, kad pirmininkaujanti valstybė skirs didelį dėmesį šiems klausimams, kad bus stengiamasi rasti sprendimus dėl Dublino klausimo. Taigi sunkumų egzistuoja, situacija yra sunki ir mums iš to reikia išsisukti. E, mes esame pasirengę kaip EPP frakcija bendradarbiauti su taryba ir su kitomis taip pat frakcijomis parlamente, tam, kad būtų galima rasti ir pasiekti kompromiso, kuris tenkintų visas pusės. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. O dabar suteiksime žodį poniai Cecilijai Vikstrom. Ji kalbės Alde frakcijos vardu. Jai dvi minutės, prašom. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Visos ES institucijos turi laikytis e, numatytų terminų. Tai yra 2012 metai yra galutinis terminas bendra prieaukščio sistema turi būti gyvendinta iki to laiko. Tačiau aš turiu abejonių, ar mums pavyks tai padaryti. Labai svarbu sukurti bendrą sistemą, kuri leistų bendrai nagrinėti prieglopščio prašymus. Ir reikia, kad ta sistema vienodai veiktų visose valstybėse narėse. Tuo tarpu šiandien padėtis yra visiškai kitokia. Šiandien yra labai daug skirtumų valstybėse e, narėse, nagrinėjant tos prieglapščio prašymus ir priimant e, prieglapščio gavėjus. E, tyrimai atlikti rodo, jog skirtingose valstybėse narėse padėtis yra labai skirtinga. Sąnaudos sumažės, kuomet pirmos instancijos nagrinėjimo kokybė pagerės dabar gyvendinant procedūrų direktyvą. Taip pat reikia galvoti apie sąnaudas, reikia, kad parlamentas puikiai žinotų, su kokiamis sąnaudomis susiduria valstybės narės prieglopšės rytyje. Todėl, kuo geriau mes žinosim, kokia yra padėtis, kuo daugiau detalių turėsime, tuo labiau išvengsime rizikos, jog tų skirtumų e, liks ir, ir jog bus didelis sąnaudos. Ir tuomet žinosime, kaip sumažinti tas e, sąnaudas ir galbūt uh, tada galų e, gale išgirsime tam, tam tikrų argumentų, nes, kaip kad sakė ponas Buzutil, nes tai labai svarbu siekiant išeiti iš tos aklavėtės, kurioje atsidūrė taryba. Man labai gaila, kad taryba atrodo sumišusi šiuo metu, spręsdama šios klausimus, mes iš e, klausėme šiandien Vengrijos e, premjero pasisakymą apie pirmininkavimo tikslus. Mes tikimės, kad e, Vengrija kaip pirmininkaujantį valstybė darys pažangą šioje srityje. Būtų labai gaila, jeigu taip nebūtų. Mes turime sukurti veiksmingą sistemą, kuris leis padidinti prieglopščio e, suteikimo humaniškumą ir turime gyventi tą sistemą iki numatyto termino 2012. Dėkoju. Dabar žodis Hui Tavareš. Vieną minutę. Gue vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, šiuose diskusijose yra tam tikrų dalykų, kurie nepasakomi, kurie lieka tarp eilučių. Humanitarinė pagalba brangiai kainuoja, todėl kartais jinai net neteikiama. Aišku, galima manyti, kad jeigu jinai mažiau kainuotų, tai, tai, tai būtų labiau teikiama. Tačiau tyrimai rodo, jog greitai veikianti prieglopščio sistema kainuos tikrai mažiau, nes brangiai kainuoja vėlavimas ir e, šeimų perkelimas. Ir aš kalbu ne tik tai apie administracinės išlaidas, bet ir apie kitas, nes yra prieglopščio e, prašytojai ir yra visi kiti žmonės su jais susiję. Kalbant apie humanitarinės, humanitarinės aspektus, ES čia veikia nevieningai, nėra bendrų veiksmų. Problema yra ta, jog e, gyvendinimas yra fragmentiškas, dalinis ir todėl ta sistema nebūna teisinga iki galo tiek administracijos požiūrių, tiek ir prieglobčio prašytojų požiūrių. Aš manau, kad taryba turėtų pateikti naujausią informaciją ir atsakyti į kylančius klausimus, nes politika turi būti nusekli ir veiksminga. Dėkoju. Dabar žodis ponui Batin. Ačiū. Šios diskusijos re, rezultatas siekis įgyvendinti bendrąją priekušę politiką, kuri įtvirtinta Lisabonos sutartyje. Valstybės e, narės kol kas moka už privilegijas, bet naudos negaudos. E, Britanijos sistema yra tikra, e, tikra anarchija pinigai mokami nežinia už ką ir be jokios naudos. Žmonės prašo prieglopščio, nes neturi jokių galimybių ją gauti. Aš nežinau, kodėl eikvoju savo laiką kalbėdamas čia, nes aš manau, kad jums mažiausia rūpia išsaugoti suvenerių valstybių teisės. Dauguma jų paniekinta šioje karikatūriškoje sutartyje, kaip kažkokiame nevykusiame paveiksle. Ir visa tai vainikavo atsisakymas e, surenkti referendumą dėl Lisabonos sutarties. Taigi nieko gero iš to neišės. Ačiū. Dabar ponas Overmaier. Viena minutė jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Iki 12 metų turėtų būti suvienodinta prieglobšio teisė ES. Taip pat turėtų uh, spartus uh, būti išsiuntimai į tranzitinės sritis, uh, kaip kad yra, kaip kad yra Vokietijoje. Transi, komisija patikino, kad bus įmanoma neįleisti prieglobšio prašytojo, jeigu jis atvyksta iš tam tikros šalies. Tačiau ką reiškia saugi prieglobšio šalis, ar kilmės šalis. Ir e, dabar e, bus galim išplėsta teisė ir e, tarp, tarp brolių ir seserų, anksčiau buvo tik tarp tėvų ir vaikų. Aš tikrai abejoju pateiktais pasiūlymais. Procedūrinės išlaidas norima sumažinti, norima sumažinti biurokratiją, tačiau manau priešingai Visa tai tiesiog nulems augantį prieglošio prašytojų skaičių, o tai Europoje tikrai nenaudinga. Ačiū. E, Baigėme sąrašą parlamentarų pasisakiusiųjų frakcijų vardu. Dabar parlamentarai pasakys savo vardu. Ponas Jekolino, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, visa tai, kas siūloma, turi tikslą, kad procedūra būtų kuo greitesnė. Prieklopšio paketas turėtų padėti numatyti aiškesnės taisyklės, modernesnės taisyklės. Žinome, kad dabar skirtumų egzistuoja daug dėl prieglobščio procedūros ir dėl taikomų standartų klausimų kyla daug. Tai aš kreipiuosi dabar į e, tarybos atstovus, į komisiją. Negalima remtis vien tik kaštais, atidėliojant šių taisyklių gyvendinimą. E, man atrodo, kiti pateikti argumentai nebuvo labai įtikinantis. Todėl turėtume nekurti tos sistemos, turėtume turėti tokią procedūrą, kuri nebūtų blokuojama. Jeigu žmonės turi priežasčių palikti savo šalį, jeigu jie yra persiekiami dėl politinių ar religinių priežasčių, jie turi turėti teisę kreiptis pagalbos e, prieglopšio į kitas šalis. Nevalia neikti prieglopšio teisės E, bėdų turintiems žmonėms, tačiau turi būti atrenkami ir išsiunčiami tie, kurie bando sistemą piknaudžiauti. 250 tūkstančių prieglopščio prašymo buvo pateikta ir dalis tų prašymų, aišku, buvo nepatenkinti, reikėtų juridinės pagalbos, reikėtų e, vertėjų kvalifikuotų daugiau, kad būtų galima tinkamai pasiskirstyti naštą. Reikėtų užtikrinti geresnį kompetentingų tarnybų sprendžiančių šios reikalus e, funkcionavimą. Pavyzdžiui, žinome, Maltos atveju problemų yra daug, ten reikalinga pasiekti labai rimtos pažangos, kad būtų galima užtikrinti reikiamas teisės pabėgėliams ir kad būtų galima paskirstyti naštą tarp valstybių narių, kad pas mus atvyktų tie žmonės, kurie yra tikri pabėgėliai. Įrėm, kiek percės hozas. Ačiū. Dabar žodis kolegai Morais, dvi minutės. Pone pirmininkė, kaip sakė mano kolegė Gijom, momentas yra reikšmingas įgyvendinant šią bendrą sistemą. Buvo pasiekta pakete tam tikros pažangos, e, numatant tarptautinę apsaugą pabėgėliams. Daug kas buvo atlikta pirmininkaujant Belgijai, tačiau tai, apie ką kalbame, yra tik vienas paketo elementas. Reikia pasakyti, kad uh, procedūros peržiūra yra to paketo pagrindas. Tad čia žengti pirmin yra būtina, jeigu norime, e, kad 2012-aisiais ta bendra europinė sistema veiktų. Dažnai valstybės narės reiškia kritiką dėl šios procedūros. E, jos sako, kad tai e, reikštų nenaudingą papildomą finansinę naštą, tačiau egzistuoja vis daugiau įrodymų ir komisijos atstovai kalbėjo apie Junktiniai karalystėje įgyvendinamą projektą. Taigi kaupėsi tų įrodymų, kuris rodo, kad geresnis ir greitesnis svarstymas prašymų jau pradžioje leidžia greičiau išspręsti problemas ir sutaupyti lėšų. Mes norėtume daugiau informacijos iš valstybių narių, kad jos pagrystų savo tezes, savo reiškiamas teorijas. Kaip buvo pasakyta, čia mes kalbame apie būtinybę harmonizuoti praktiką akivaizdu, kad valstybės narės turi labai skirtingas normas. Svarbu peržiūrėti egzistuojančias taisyklės. Komisija teiks peržiūros siūlymą po keleto mėnesių, tačiau žiūrint į tarybos prieštaravimus, manyčiau, kad parlamentas turėtų būti tvirtas ir e, siekti užtikrinti, kad nebūtų supaprastintas komisijos siūlymas. Manyčiau, kad E, pagreitintos procedūros ir visai lė kitų dalykų yra būtini dalykai tam, kad būtų galima sukurti e, nešališką sistemą ir efektyvę sistemą. Toks turėtų būti toks tikslas ir to, tą tikslą kelia ne parlamentas. 90 metais Tamperėje mes susitarėme dėl to tikslo, taryba dėl jo susitarė. Ir e, tie tikslai taip pat buvo patvirtinti, patvirtinti Hagoje ir Stokholme. Tad dabar istorijos perrašinėti iš naujo tikrai nereikia. Reikėtų, kad taryba tą blokuotą situaciją išnarplėtų. Mes turime bendradarbiauti su pirmininkaujančia Vengrija, kad būtų galima e, toliau dirbti tai, ką jau nuveikė Belgija pirmininkavusi Europos Sąjungoje. Taigi mes siekime galbūt skirtingų rezultatų, bet esame pasirengę bendradarbiauti su pirmininkaujančia e, Vengrija, siekiant pažangos. Ačiū. Ačiū kolegai Morais. Dabar žodis ponui Diezdemera. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. 2012 metai. Bendra politika e, prieglopšio srityje. E, gruodžio 8 komisija pateikė savo siūlymus 2010 metais, kur kalbama apie tas kliūtis, su kuriomis susiduria um, taryba. Taigi, manyčiau, kad tų sunkumų iškyla vairiuose lygmenyse daugelis valstybių narių E, ėmėsi gyveninti direktyvos nuostatas. E, jos paminėjo kai kurios sunkumus apeliacijos procedūros etape kitos, kitose etapuose. Taigi e, kyla klausimas kad, dėl to, kad reikėtų numatyti apeliacijos metu nemokamą teisinę pagalbą. Vėlgi skiriasi pozicijos dėl to, nuo kada turėtų būti skaičiuojamas prieklapščio pateikimo laikas. Aš manyčiau, kad teisingai tą, tuos teisės aktus kol kas lai, taiko tik šešios valstybės narės. Manyčiau, kad daug ką reikia peržiūrėti. Komisija sako, kad reikėtų telkti daugiau pastangų, e, kad procedūra būtų visiems vienoda ir sklančiai gyvendinima. Kitaip tariant, svarbu išsiaiškinti, kokie asmenys turi teisę į apsaugą, kokie ne. Susitarimas ir priemonės specialios numatymas padėtų uh, sumažinti kaštus, tiek kalbant apie vertimą, tiek kalbant apie svarstymus antrojoje instancijoje tų visų prašymų. E, Maničiau, kad reikėtų numatyti vertimą ir teisinę pagalbą pirmojoje instancijoje, kad būtų galima reikalų esant tos antros instancijos ir išvengti. Būtent dėl to reikia, kad komisija surinktų informaciją apie realius kaštus ir kad būtų galima tuo, tuo būdu geriau išaiškinti, kokios procedūros mums reikia. Reikėtų, kad komisija peržiūrėtų savo siūlymų ir į visus tos niuansus atsižvelgtų. Ačiū, ponė pirmininkė. Köszönjük szépen, képviselő úr, és most... Dėkuoju. Parlamento narių pasisakymą. Dabar žodis poniai Romero Lopez. Dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, pone valstybės sekretoriau, sveikinu Jūs Europos parlamente, Jūs patys anksčiau buvot parlamentarai. Jūs e, nedalyvavote šios ryties komiteto darbe, tačiau manau, kad šis prieglaudos paketas tikrai dabar Jūs domina ir manau, kad Jūs tęsite Belgijos, e, anksčiau pirmininkavusios Belgijos pradėtą darbą kaip pirmininkaujanti valstybė, Vengrija gali duoti tinkamą impulsą, kad ir, ir komisija galėtų e, daryti pažangą. Mes žinome, kaip sunkiai vyko šio paketo nagrinėjimas, kai kurios valstybės narės nedavė pakankamai informacijos, galbūt nebuvo ir pakankamai tyrimų atliekama, kita e, e, vertus buvo ir tam tikrų trukdžių tačiau e, pirmos instancijos lygmenių procedūrų gyvenimas e, gerėja. Ir daugiau išteklių tam skiriama, galbūt anksčiau nepankamai buvo pabrėžiamas šis aspektas. Procedūrų skirtumai reiškia, jog e, valstybėms narėms nevienodas krūvis e, tenka. Komisija turi stengtis mažinti sąnaudas, o jos sumažėtų, jeigu procedūros, jeigu tvarka būtų suvienodinta. Mes kalbam apie tvarką ir apie sąnaudas, tačiau e, labai svarbus aspektas čia yra sąnaudų, kurios kyla dėl bendros sistemos nebuvimo. Daugelis prieglapščio prašytojų atvyksta iš Afganistano, Irako, kur vyksta karas, iš tokių valstybių kaip Sudanas ar Somalis, kur sienos nekontroliuojamos pakankamai ir žmogiškieji ištekliai taip pat šiame kontekste labai svarbus, nes jie yra dideli, labai dažnai tie asmenys e, praleidžia ištisus e, mėnesius neturėdami teisių ar turėdami jų mažiau negu nusikaltėliai kalintis e, kalėjimuose, laukdami, kol jų klausimas bus išspręstas. Ir tuo būdu jie ištisus mėnesius būna pabėgėlių stovyklose. Vienintelis jų nusikaltimas, kad jie pabėgo iš savo kilmės valstybių ir kad neturi pakankamai pinigų, kad galėtų nusipirkti lėktuvo biletą ir paprašyti prieglapščio tiesiai e, oro uoste. Tad turime atsižvelgti į tas sąnaudas, kurios kyla dėl tokios neprimtinos padėties. Dėkoju. Dabar žodis panui Koelio. Minutė 30. Atsiprašau, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Su pirma norėčiau pasveikinti autorius būtent Monika Ulmair. Sutinku e, su tuo, ką sakė Dievas Demera. Nes e, čia yra penki aspektai, kurie labai svarbus. Yra e, minimalūs standartai, kurie turi būti taikomi vieningai. Komisija atliko tyrimą, kuris rodo, jog valstybėse narėse tvarka yra skirtinga ir e, taip pat skiriasi procesinės garantijos. Tie skirtumai iš tikrųjų yra dideli tarp valstybių narių. Pavyzdžiui, dideli skirtumai gyventinant e, pagreitintą tvarką, teikiant e, pagalbą, bei e, e, taip pat tas pats pasakytina apie apskundimą e, sprendimo. Direkt, Direktyvos taikymas kai kuriuose valstybėse yra nepakankamai griežtas, kai kuriuose ne, nepilnas. Tad e, skirtumai, kurie egzistuoja, turi būti pašalinti ir turi būti laikomasi minimalių standartų. Nagrinėjant e, prieaukščio prašymus, turiu galvoje tai, kas sakoma Frank Loading. Aišku, mes turime nagrinėti kokiais aspektais sistema turi būti patobulinta, tačiau visų pirma turime galvoti apie skirtumo pašalin, pašalinimą. Valstybės narės taip pat turi bendradarbiauti ir suteikti visą reikalingą informaciją komisijai, ne tik apie sąnaudas, bet ir apie kitus aspektus. Komisija ir valstybės narės turi bendradarbiauti siekdamos bendro tikslo. Mes e, siekime kad 2012 metais bendra prieglopščio sistema galėtų tapti realybę. Dėkuoju. Dėkuoju kolegoms. Dabar žodis e, ponui Papanikolau. Pusantros minutės. Proedre, ksero. Ačiū, ponė pirmininkė. Žinau, kad aš esu panašus į poną Koelijo, tai todėl jūs ir supainiojate. Na, prie reikalo Vokietija šiandien paskelbė savo sprendimą pabėgėlių ekstradiciją į Graikiją sustabdyti 12 mėnesių, Norvegija, e, Švedija, e, kitos keletą valstybių priėmė atitinkamus sprendimus, tačiau e, nesenai Teisingumo ministro taryba tam tik priegaušio prašytojų e, ekstradicijos sustabdymo mechanizmus e, nepatvirtino, atsižvelgdamas į, į Dublino e, sistemą. Svarbu veikti kuo greičiau o ir apsvarstyti mūsų turimą direktyvą. Reikia optimizuoti procesus jau pirmojoje instancijoje, ponia Holmeier pažymėjo, kad šiais procesais yra piknaudžiaujama, ypač pirmą instaciją. Ne, mi, migrantai naudojasi šio procesu, stengdamėsi pratesti savo buvimo Europoje laiką. Tai turi poveikį laiko sąnaudoms, finansiniams sąnaudoms bei apsunkina siūlomų priemonių įgyvendinimą, bet be tokio bendro pagrindo mes nieko nepadarysime. Taigi, akivaizdu, kad skiriasi tikslai nuo siūlomų priemonių ir tai, kas daroma. Tiesiog regime solidarumo trūkumą. Ar gal yra ir kitų priežasčių, apie kurias galėtų mums e, išdėstyti komisija ir taryba pirmininkas. Ačiū, dabar spontaniškos diskusijos. Trys kolegos prašė žodžio ir visiems trims kolegoms jį galėsiu suteikti. Ponas Alionė, pirmasis, vieną minutę. Ma io non vorrei inserire. Dėkuoju, aš nenorėčiau dabar kalbėti priešingai negu e, kolegos. Aš esu įsitikinęs, kad net ir semantiniu požiūriu e, tos vartojamos savokos tai yra taup, taupimas, sąnaudos, šitie dalykai gali turėti ir neigiamą e, reikšmę. Pasakysiu, ką turiu galvoje. Aš manau, kad e, mažindami administracinės išlaidas, mes tik tai fiktyviai tai darytume, nes tikra problema yra harmonizavimo problema. Tai yra ne ideologinė pobūdžio problema, bet kultūrinio pobūdžio problema. Nes e, yra skirtingų kultūrinių požiūrių į šitą klausimą. Kartoju, būtent ne ideologiniai skirtumai. Ir būtent e, tai turime suprasti, nes e, čia labiausiai nukenčia viduržėmio jūros e, baseino valstybės, todėl kad tose valstybėse prieimimo kultūra yra daug labiau išplėtota. Pavyzdžiui, it, it, it, Italijoje būtent todėl padidėjo išlaidos. Ir dabar mes išleidžiame 30 milijonų eurų šitiems dalykams, kitose valstybėse mažiau. Todėl aš nelabai suprantu, kaip mes galime dabar sumažinti penkta, penkis kartus tas išlaidas. kaip mes turime elgtis e, su asmeniu, kuris yra neįgalus, kuris buvo e, kankintas, kaip mes turime kitaip apsaugoti jį. Mes priimsime tokį e, asmenį ir suteiksime jam apsaugą. Laisvės Europoje, Europoje, kuri gina teisės, Jūs kalbėjote beveik dvi minutės, taigi tikrai per ilgai. Dabar ponė Basesko, vieną minutę jums. Ačiū ponė pirmininkė. Manau, kad taip pat svarbu penktųjų metų direktyvą peržiūrėti e, naują ir išdėstytą naują redakciją, atsižvelgiant į e, naujus tikslus, viskas turi būti greičiau ir teisingiau įgyvendinta. Pirmiausia, turime supaprastinti ir suvienodinti ES valstybių narių procedūras, reikia orientuotis į mm, valstybių narių geriausią praktiką. Valstybės narės suteikia prieglobstį pagal savas taisyklės ir jos pakankamai stipriai skiriasi. Todėl kyla įvairiausių administracinių problemų. Jas reiktų išspręsti kaip įmanoma greičiau, ieškant bendrų strategijų. Raginu tarybą surinkti kaip įmanoma daugiau informacijos iš valstybių narių, reikia pradėti plačias dėrybas, dirbti greitai ir pasiekti dokumento patvirtinimą laiku. Ačiū, ponė Basesku. Galiausiai, ponė Hulmaier dar prašė žodžio. Vėl paprašė žodžio. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui, kad dar kartą suteikėte galimybę trumpai pasisakyti. Turiu, ponė Fiulė, jums labai didelį prašymą. Aš sakyčiau, neteisingi duomenys nulėmė neteisingas išvadas. Mes regime, kaip prieglušių prašytojų skaičius auga, e, Serbijos Makedonijos vizų liberalizavimas tą nulėmė, regime, kaip yra piknaudžiaujame prieglopšio teise ir jie prisidengus bandoma atvykti į ES valstybę narę. Jeigu daromas neteisingos prielaidos, kad e, pirmos instancijos e, e procedūros e, ir ten didesnės sąnaudos, e, e, kažką įspręs arba e, susitelkimas į pirmą instanciją e, reiškia, jog ji dabar e, dirba blogai yra neteisingas. Akivaizdu, jog kokybės padidinimas ir procedūrų supaprastinimas yra tie tikslai. Tačiau Paprastai didesnė kokybė nulėmė didesnės sąnaudos, taigi prašau atsižvelgti į valstybių narių abiejų, nes, nes valstybės narės yra pristačiusios savo poziciją ir ją taip pat reiktų atsižvelgti. Ačiū. Dėkui. Artėjame prie diskusijų pabaigos. Dabar suteiksiu žodį komisarui pakomentuoti diskusijas. Uh, Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Sekiau įdėmiai, ką sakė, kokias nuomonės išreiškė šio parlamento nariai. Direktyva dėl procedūros yra labai svarbus dalykas. Mums reikia sistemos, bendros sistemos, kad ji pradėtų veikti iki 2012 pabaigos. Komisija sveikina Europos parlamento įsipareigojimus vykdyti dėrybas, dirbti prie šio klausimo, kai dėl dėrybų taryboje komisija vertina valstybių narių įsipareigojimus diskutuoti dėl siūlymų ir daryti tai konstruktyviai. Kai kurie elementai siūlyme rodo, e, kad sunkumų esama. Direktyvos prieimimui palengvinti komisija ketina pateikti pataisytą siūlymą iki Lenkijos pirmininkavimo pradžios. Komisijos tikslas šios direktyvos požiūrių yra siekti pažangos, siekti, kad atsirastų bendra procedūra, kad prašymai dėl prieglopščio suteikimo būtų nagrinėjami visur vienodai ir efektyviai. Komisija ir toliau skatins, kad būtų laikomasi žmogaus teisių ir kad būtų priimami geros kokybės sprendimai jau pirmos instancijos metu ir kad būtų galima greičiau procedūras atlikti ir jas užbaigti. Tai reiškia, kad turėtų sumažėti išlaidos, jeigu viskas bus daroma teisingai. Savo pakeistame siūlyme komisija darys viską, kad prieglopščio suteikimo prašymai būtų nagrinėjami kuo sklandžiau. Komisija sieks reikiamos pusiausviros tarp gautų prašymų e, sudėtingumo ir procedūros efektyvumo. Kai dėl finansinės naštos komisija supranta, kad labai svarbus klausimas yra papildomos finansinės naštos atsiradimas. Komisija atsižvelgs į kaštų aspektą, rengdama, e, rengdamasi tolesniems darybų etapams. Leiskite užbaigti pasisakymą, pabrėžiant, jog Europos parlamento nuomonė yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuris padeda komisijai atsižvelgti e, į egzistuojančias problemas. Mums jūsų nuomonė yra, yra svarbi rengiant naują siūlymą dirbsime ir toliau su taryba ir parlamentu, kad šis e, siūlymas būtų pažangesnis ir kad būtų galima pagerinti visą bendrą turimų priemonių paketą. Ačiū. Pirmininkas dėkoju komisarui, o dabar žodis ponė Eniki Gioriai. Ji yra valstybės sekretorė. Ji ir užbaigs visų pasisakančiųjų sąrašą. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai parlamentarai, dėkoju visiems už diskusijas, kurios buvo tikrai labai įdomios. Norėčiau pasakyti, kad jūs minėjote tikrai labai konkrečius svarbius dalykus. Esu įsitikinusi, kad visa tai prisidės prie to, kad būtų atsižvelgta į visas nuomonės komisijos siūlyme. Buvo sakoma, jog mūsų numatyti standartai bus minimalūs. Turime atsisakyti blogos egzistuojančios praktikos, turime būti taupus, turime užkirsti kelią galimiems piknaudžiavams. Visą tai yra labai svarbus elementai, turime dirbti, kad jie nebūtų užmiršti. Leiskite išreikšti dar vieną mintį prieš užbaigiant pasisakymą. Didžiuojamės tuo, kad ES esame nariai tokios bendrijos, kur gerbiamas žmogaus orumas. Tai yra viena iš svarbiausių mūsų vertybių. Na, o prieglopščio prašymai irgi yra susiję su žmogaus orumo užtikrinimu. Tad šis klausimas yra iš tiesų labai svarbus mums visiems. Pirmininkaujanti Vengrija mano, jog humanitarinis aspektas yra vienas iš svarbiausių visose ES įgyvendinamuose politikose. Šyrit mes girdėjom sakant, jog yra būtina įrodyti, kad tai, kad, kad darydam vienus ar kitus dalykus esame teisūs. Lygiai taip pat kalbant apie politiką Romų klausimų, lygiai taip pat kalbant apie politiką prieglopščios rytyje. Turim neužmiršti humanitarinio aspekto. Mes dirbsime ir toliau, tęsime tuos darbus, kuriuos pradėjo pirmininkavusi prieš mus Belgija. Jūs gavote visi tokį žalę dokumentą ir tame dokumente 25 puslapyje galite perskaityti, kad vienas iš mūsų prioritetų yra ES prieglopščio sistemos sukūrimas. Aš kalbu pirmą kartą kaip tarybos atstovė šiandien ir šiandien aš kalbu apie tuos aspektus, kurie yra minimi Dublino reglamente ir profesinės kvalifikacijos rytyje. Mes šiais klausimais taryboje jau pasiekėm sutarimą. Tikiuosi, kad šiuo pagrindu e, jūs suprasite, jog Vengrija pirmininkaujantį ES šią temą laiko vieną iš svarbiausių. Tad tikimės jūsų bendradarbiavimo ir paramos. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Pirmininkaujantį Vengriją mes tikime e, tęs puikias Belgijos pirmininkavimą.